Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, man šiandien didelis džiaugsmas ir didelė garbė Jums pranešti, kad pirmininkų sueiga vienbalsiai prieėmė sprendimą pona Ma Malala Yousafzai apdovanoti Europos parlamento Sakarovo premiją. meine damen und herren malala ist ein junges Ponios ir ponai, Malala yra jauna mergaitė, jums visiems pažįstamas jos likimas. Tai jauna paauglė iš e, Svat teritorijos Pakistane, kuri atrado savyje drąsos pasipriešinti vyriškai dominuojančiai visuomeniai. Ji atrado drąsos pasakyti, aš eisiu į mokyklą. Aš noriu naudotis savo teisę į mokslą. Aš kaip mergaitė esu lygiateisė šios visuomenės narė. Jos pavyzdys padrasina ir kitas mergaitės. Padrasino jaunas paauglės tame slėnyje, kovoti už savo teisės, nesileisti bauginamams. Ir ši drąsa pasiekė, kad siaubingi nusikaltėliai, kuriuos galima tik pasmerkti, jie šaudė į šią mergaitę, norėdami ją nužudyti. Norėdami nužudyti ne tik ją, tačiau ir tą dvasę, kuriai ji atstovauja. Ačiū Dievui, ši mergaitė išgyveno bandymą nužudyti. Ir kiekvienas, kuris domėjosi Malalos likimu, kuris domėjosi jos sveikimu, žinojo, kad ji ir toliau tęs savo kovą. Sulaukusi didelio pasaulio pritarimo, ji buvo padrasinta eiti toliau. Kiekvienas, kam nesvetima Malalos istorija, tikriausiai žavėsis ją ir stebėsis ją. Ponios ir ponai, esu dėkinga Jums, e, atitinkamams institucijoms ir pirmininkų sueigai už tai, kad buvo priimtas sprendimas apdovanoti Malalą. Tai yra sprendimas šia, už šią mergaitę, tačiau sprendimas apdovanoti ne tik ją, tačiau e, šis sprendimas išreiškia ir Europos parlamento poziciją, kad visi vyrai ir moterys yra lygus. Ši premija turėtų padrasinti visas moteris, kad Europos parlamentas yra jų kovojančių už savo teisės sąjungininkas. Aš didžiuojuosi šiuo sprendimu. Džiaugiuosi. Manau, kad mes visi džiaugiamės. Noriu pasakyti, kad nekantriai laukiu, kol ši jauna mergina lapkričio mėnesį viešėdama čia Strasbūre priims iš mūsų šią premiją. Manau, kad ateina labai didžios svarbios valandos Europos parlamente momentas. Ponios ir ponai, noriu pridurti, kad šios jaunos mergaitės kova nėra kova, kurią galime palyginti su savo kova. Tai yra jauna paauglė, kuriai grasinama nužudimo. Vienuolikmetai sakoma, mes tave nužudysime, todėl kad tu nori naudoti savo teisę į mokslą. Kokios drąsos reikėjo, norint pasipriešinti šioms jėgoms? Ponios ir ponai, man Malala yra ypatinga 21-ojo amžiaus asmenybė. Ponios ir ponai, šiandien 11 kartą minime tarptautinę dieną prieš e, mirties bausmę. Europos parlamentas jau keletą metų kovoja prieš e, mirties bausmės naudojimą. Europietės ir europiečiai galvoja, kad nepriklausomai nuo to, koks smerktinas gali būti nusikaltimas, negalima veikti, kovojant prieš jį, nužudant gyvybę.